Bene, possiamo iniziare i lavori del nostro pomeriggio. Na tai kągi, pradedame mūsų posėdį. Mes pradėsime nuo pono Kamalo Huseino pristatymo Tema Etrolos metrologijos inovacijų ir mokslinių tyrimų programa. Prašau, ponė, jums ir suteikiu iš karto žodį. Jūs turite 20 minučių. Labai jums ačiū. Ačiū pirmininkė ir laba diena jums visiems. Pirmiausia, gerbėjai Europos parlamento nariai, gerbėmėjai posėdžio dalyviai. Mums labai yra malonu pristatyti Jums e, e, savo naująją programą. Daktaras Jons Stenger man padės ir taip pat profesori, profesorius Janko Tarnavšik, e, Eurometo pirmininko pavaduotojas yra šioje salėje. Aš ilgai nenorėčiau kalbėti apie metrologiją, nes tai yra viena iš e, temų, kuri gali atbaidyti žmonės nuo bet kokios diskusijos apie tai. Pirmiausia, žmonėms atrodom, kad metrologija tai yra orų prognozės. Iš tikrųjų taip nėra. Nors galėčiau ir apsimesti, kad mes turime šiokios tokios įtakos orams, nes šiandien orai tikrai yra labai gražus. Taigi, Metrologija tai yra da, mo, matavimo mokslas ir praktinės šio mokslo da, pris, pritaikymas. Galima būtų sakyti, kad metrologija tai yra labai mažai e, žinomas rytis, kurie yra labai reikalinga, bet apie kurią mes e, žinome labai, labai mažai. Taigi, jei pažvelgsime į skaidrės, Pavyzdžiui, kai jūs perkate degalus savo automobiliu, jūs norėtumėt būti tikri, jog jūs įsipilate baką būtent tiek degalų, kiek jums reikia ir kad jūs žinote tiksliai, kiek litrų jūs įsipilėte ir kiek jūs už tai mokėsite. Ir būtent metrologijos prietaisai ir padeda jums tai išsiaiškinti. Kai jūs būnate ligoninėje, da, jei dėja kas nors serga vėžių ir yra gydomas chemio terapijos kursų, ar, ar, ar yra gydomas radiacija, būtina užtikrinti, kad jūs gautumėte teisingą jums reikalingą dozę. Ir e, vėlgi čia, tarp, e, čia labai svarbu vaidmenį atlieka metrologijos prietaisai, apie kuriuos e, pacientas dažnai ir nieko ir nežino. Mes dažnai kalbame ir apie klimato kaitą ir kalbame apie tai, kad didėja pasaulio e, vidutinė temperatūra. Kaip tai galima būtų da, e, išmatuoti, jei mes nepastebėsime da, e, temperatūros pokyčių, tuomet gali būti taip, kad Londonas miestas, kuriame aš gyvenu, kada nors bus užtvindytas vandens. Metrologija taip pat vadina svarbu vaidmenį ir uh, mokslė. Jūs e, tikriausiai prisiminate, kaip prieš pusmetį žiniasklaidoje buvo daug kalbama apie eksperimentą Ženevoje, apie tai, jog Ženevoje buvo e, nustatyta, jog yra greitis didesnės nei šviesos greitis. Ir vėlgi čia e, reikėjo viską išmatuoti. saulės baterijos. Jei jūs turite to, saulės baterijas instaliuotas ant savo stogo, jūs norite būti tikri, kad jūs gaunate iš tikrųjų tą elektros kiekį, už kurį sumokėjote. Šiandien metrologijos prietaisai yra tokie sudėtingi ta, ta, techninė prasme, kad ten, kur anksčiau reikėjo da, matuoti kelis kartus, mes sugebėjome e, viską nustatyti teisingai per vieną kartą. Be to, o, matuoti tenka vis dažniau ir vis sudėtingesnėmis aplinkybėmis. Mums reikia vis daugiau ir daugiau metrologijos prietaisų ir reikia suvokti, kas vyksta įvairiose sritise - aplinkosaugos, sveikatos priežiūros, gamyboje, ryšių e, sritise. Praktiškai e, visur ir visuomet mums reikia e, prietaisų, kurie padėtų mums kuo tiksliau ir kuo geriau išmatuoti įvairias operacijas. Kartais žmonėms atrodo, kad metrologija ir metrologiniai standartai yra nubodus dalykas. Tačiau iš tikrųjų taip nėra. Jei pažvelgsite į e, šią skaidrę ir įsivaizduosite, kaip kūriamos yra e, prekės, kad iš pradžių jos yra patikiama kokia nors idėja, po to yra išplėtojama ir, pagaliausiai, e, ir galiausiai kas nors yra sukūriama ir parduodama. Dažnai tas mintis, idėjas apie naujas prekes pateikia, naujus produktus pateikia mokslininkai. metrologijos prietaisai naudojami yra visame šiame procese, nuo pat pradžios iki pat pabaigos, nuo pat e, sumanimo iki jo realizavimo gamybos procese. Taigi, iš esmės galime pasakyti, kad ir apie kokį, e, bet apie kokią sritį bekalbėtume, visur reikia metrologijos prietais ir meteorologinių matavimų. Ir mūsų institutas vaidina labai svarbu vaidmenį, dėgiant įvairias technologijas. Ir neseniai apie tai ir buvo kalbama nestos ataskaitojo, o būtent nesta yra atsakinga už inovacijų e, dėgymą. Taigi mes turime naują programą, Europos meteorologijos inovacijų ir mokslinio tyrimų programą. Aš apie ją kalbėsiu šiek tiek išsameu. Mes turime Mes turime 30 jau gyvendinamų gamybos projektų ir 9 projektus, kurių metu yra nagrinėjamos naujos technologijos. Mes norime, kad visi mūsų prietaisai veiktų veiksmingai ir e, tiksliai. Tai tiek apie inovacijas. Jei pažvelgsite e, į šią skaidrę, Aš stengsiuosi nejudinti pelės, bet jūs matote, kad čia viršų yra nurodyti politiniai ir visuomeniniai iššūkiai. Tai yra svarbus iššūkiai, dideliai iššūkiai tai susiję ir su klimato kaita, su energetika. Tai yra tos rytis, kur valstybės narės nori imtis darbo, nori imtis reglamentavimo. Pavyzdžiui, valstybės narės sako, kad CO2 išmetimai turėtų būti tokie ir, ir tokie O tam reikės e, nustatyti konkrečias specifikacijas, taisyklės ir uh, saug, uh, saugumą užtikrinančias ribas. Tam, kad reglamentavimas tinkamai veiktų, reikia nustatyti aiškius standartus, reikia, kad jie būtų nustatyti skaidriai ir kad jie būtų suderinti. O kaip galima užtikrinti, jog laikomas yra standartų? Pirmiausia, tam reikia turėti labai patikimus metrologinius prietaisus. Ir todėl metrologiniai prietaisai turėtų atitikti mūsų politinius e, ir visuomeninius e, e, uždavinius. Todėl visi šie dalykai yra tarpusavį susiję žmonės labai dažnai supranta, kad standartizavimas yra labai uh, uh, svarbus etapas, tačiau mažai kas supranta, kokį svarbų vaidmenį metrologija vaidina visame šiame darbe. Praleido vieną skaidrę. Taigi, kaipgi veikia metrologijos tarnybos Europoje, veikia organizacija Euromet. Aš apie ją pakalbėsiu šiek tiek plačiau kitoje skaidrėje. Bet jūs matote, kad visas pasaulis yra padalytas į e, kelias e, regioninės organizacijas. Tai yra ir Azijos ir Ramio vandenino regionas, Afrikos regionas, Amerikų regionas, Europos regionas. E, Ir mes, Eurometas, esame viena iš tarptautinių organizacijų. Taigi, Eurometas. Europoje eurometrologijos institucijos bendradarbiauja jau nuo 20-ojo amžiaus pradžios. Tačiau mūsų organizacija buvo uh, uh, įkurta tik tai 10-ojo e, dešimtmečio pradžioje ir mes tapome Bet mes įgyjome tikrai jau e, tarptautinį e, statusą tik tai 2007 metais. Mūsų veikloje dalyvavo 37 e, nacionalinės tarnybos ir 23 iš jų aktyviai dalyvauja įgyvendinant mūsų mokslinių tyrimų programą. Komisija patikėjo būtent mums šios programos įgyvendinimą. Tai beje yra e, precedentų praktiškai neturintis atvejis. Taigi, 37 e, nacionalinės tarnybos e, sudaro mūsų organizacija ir iš jų 23 aktyviai dalyvauja gyvendinant mokslinio tyrimų e, programą. Mes šiuo metu turime 70 e, institutų. Tai nėra nacionaliniai e, institutai, nėra patys svarbiausi savo šalyje institutai, bet tai, tai yra svarbus metrologijos proceso veikėjai. Metrologija, kaip minėjau, yra labai svarbis rytis. Aš norėčiau taip pat Jums paaiškinti, kaipgi mes bendradarbiaujame. Bendradarbiavimas prasidėjo 2002 metais ir buvo plėtojamas keliais etapais, vadovaujant Euromet e, organizacijai. 2002 metais buvo e, gyvendintas projektas Mera, po to, po to mes praplėtėme e, partnerių gretas ir turėjome jau Imera projektą, po to Imera Plus projektą, kuriame dalyvavo dar daugiau e, organizacijų ir tuomet mūsų biudžetas dar 63 milijonų, milijonų eurų ir dabar mes gyvename mokslinio tyrimų programą kurioje, jūs matote, dalyvauja kur kas daugiau valstybių. Ir nuo 2014 metų bendradarbiausime dar su didesniu skaičiumi e, e, organizacijų. Kodėl tai yra svarbu? Dėl tai, kad tai padidina Europos konkurencingumą. Ši programa su, sukūrė pamatą, remiantis kuriuo Europos metrologijos tarnybos uh, padeda užtikrinti Europos konkurencingumą konkurencinėje kovoje su JAF ir su kitomis pasaulio šalimis. Jau minėjau, kad gyvendinant mokslinių tyrimų ir inovacijų programą, programą dalyvauja 28 valstybės. Taigi, pagal šią programą aš paaiškinsiu, kiek yra gyvenama projektų pagal Imera Plus buvo gyvendinta buvo įgyvendinti nemažai įdomių projektų, tačiau matote, kad dabar jų skaičius yra dar, dar didesnis. Su kuo mes bendradarbiavome? Su stambiamis įmonėmis, su 125 įmonėmis, su mažomis vidutinėmis įmonėmis, kurių skaičius dar 62 su įvairiais veikėjais, e, įvairiomis e, taip pat e, įvairiais kitais partneriais. 123 nefinansuojami partneriai Europoje prisijungia prie mūsų ir mes džiaugiamės, kad Dabar galime ir su jais bendradarbiauti, nes tai parodo, koks svarbus yra mūsų darbas, nes šie žmonės negauna jokio finansavimo iš e, jokių fondų ir jie vis tiek nori su mumis bendradarbiauti. Su mumis taip pat aktyviai bendradarbiauja beveik tūkstantis suinteresuotų šalių ir jų uh, dalyvavimas. Uh, uh, nulatos tampa vis aktyvesnis. Ir panašu, kad per kitą programos gyvenimo laikotarpį šių suinteresuotų šalių skaičius dar gali padvigubėti. Universitetai su jais bendradarbiauti labai svarbu, būtent dėl to, kad būtent jie sukuria naujas žinias. Yra dar vienas svarbus dalykas. Kiekvienoje valstybėje veikia nacionalinė metrologijos tarnyba atsakinga už standartus. Pavyzdžiui, jei mes klausime, kiek yra valandų, kiekvienoje šalyje yra institucija, kuri yra atsakinga už tikslų, e, tikslaus laiko nustatymą. Nes mes e, norime, kad e, visur laikas būtų matuojamas vienodai, nes būtų tikrai ne, labai sudėtinga, jei jūs kristumėt British Airlines oro bendrovės lėktuvu ir uh, uh, lėktuvas uh, nusileistų toje paskirties vietoje uh, ir tenai paaiškėtų, kad laikas yra kitoks tenais. Mes tikimės, kad ateityje mes. Uh, uh, galėsime dar geriau konkuruoti e, su kitomis tarptautinėmis metrologijos organizacijomis. Kalbėdamas apie naują inovacijų ir mokslinio tyrimų programą, galiu pasakyti, kad mums labai reikės jūsų paramos. Ypač įgyvendinant uh, stra, 185 straipsnio iniciatyva, kurią pateikė šiuo metu komisija. Šiam darbui yra skirta 600 milijonų eurų, kurią sumoka mūsų narės, 28 nacionalinės tarnybos ir Europos komisija. Programa bus gyvendinama 10 metų ir jos mūsų tos programos taikymos rytis buvo praplėsta ir dabar mes galėsime e, atlikti mokslinius tyrimus e, tiek inovacijų e, srityje, tiek standartizavimo ir gebėjimų stiprinimo srityse. Tai yra labai svarbu, nes mes norime teikti paramą visiems, kas dalyvavo metrologiniuose madavimuose. Be to mes e, ketiname padvigubinti išorės partnerių e, dalyvavimą. Tai pirmiausia yra universitetai, e, įvairios bendrovės. Ir tikimės, kad nu, po 2014 metų, pradėdami gyvendinti naują programą, galėsime su jais bendarbiauti dar aktyviau. Uh, Šią programą sudaro keli moduliai. Pirmiausia, tai yra mokslas ir tai yra fundamentalieji e, moksliniai tyrimai metrologijos srityje. Praeitą savaitę aš lankiausi e, e, Pekine ir tenai mačiau, kaip matuojamas yra, kaip yra atliekami kai kurie labai sudėtingi matavimai. Šiandien jau turime ir optinius laikrodžius, kurie itin tiksliai matuoja laiką. Antrasis modulis tai yra inovacijos. Šio modulio tikslas yra užtikrinti, jog inovacijos būtų dėgiamos pramonėje tam, kad Europa ryštingai žengtų inovacijų keliu. Toliau standartizacija Mes turime susitarimą su uh, savo tarptautiniais partneriais ir mes uh, padedame uh, taip pat ir Europos uh, įvairioms tarnyboms uh, renkti įvairius standartus. Toliau gebėjimų stiprinimas, tai yra labai svarbi mūsų funkcija, nes mes norime, kad uh, būtų sukurta gerai subalansuota bendradarbiavimo Europos lygmenių struktūra. Apie 30 procentų viso skirto mums e, finansavimo bus e, skirta e, bendradarbiavimui su trečiosiomis šalimis. Tai yra 19 milijardų milijonų eurų bus tam skirta. Komisija nemoka už programų valdymą, bet bus padidintos lėšos skirtos bendradarbiavimui su trečiomis šalimis. Tai tiek. Dėkoju Jums už galimybę pristatyti Jums šią naują mokslinio tyrimų programą ir mes su malonumu pateiksime jums papildomos informacijos. Jūs galite gauti mano elektroninio pašto adresą, jei to pageidaujate. O baigdamas aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad ši užduotis yra labai įdomi, nes jis suteikia mums e, labai daug galimybių išnaudoti Europos potencialą ir patobulinti mūsų e, darbą ateityje. Ir tai yra galimybė uh, kurios mes neturėtume ignoruoti. Ir dėkoju ir nebijoju, ponė pirmininkė, kad kolegos nu, norės išsakyti pastabų ir aš su manumu sakysiu visus klausimus. Signora Hussein, per la... Ačiū, pana Huseinai, už pranešimą. kas nors norėtų pasisakyti, pradėti diskusijas? Kas nors iš parlamento narių? Prašom. Panas Lantė. Ačiū. Manau, kad moksliniai tyrimai šioje srityje Na ir apskritai jos svarba galbūt nepakankamai įvertinama. Na, aš galiu tik prisiminti, nežinau, prieš kiek metų tai buvo, mes turėjau galimybę su kartu su ponu Čičesteriu peržiūrėti matavimo prietaisų direktyvą. Manau, kad pirmoji skaidrė jūsų pranešime buvo labai įdomi, todėl kad Mes e, žiūrėjome tiesiog į, e, na, vinino kolonėlėje dažnai naudojama įrankį. Specialūs pistoletai. Na, e, laikraščiuose Vokietijoje, stambiamis antraštėmis, buvo sakoma, kad mineralų pramonė planuoja naują naujus žingsnius benzino srityje. Todėl, kad buvo išreikštas susirūpinimas, kad situacija gali skirtis Junktinėje karalystėje, Prancūzijoje, Vokietijoje. Na, antras dalykas, su kuriuo aš susidūriau prieš kiek tai laiko. Na, va, daugiau kaip prieš 20 metų dabar. Mes pakeitėme plieno vamzdžius į varinius vamzdžius. Ir po to atsirado naujoji geriamai vandens direktyva. Ir buvo tiesiog žiūrima, kiek yra vario jonų vandenyje. Ir portugalų kolega tiesiog pasakė, kad kaip gerai, kad nebėra švininių vamzdžių. Taigi mes matome tiesiog, koks didelis darbas, kad reikia tiesiog žmonių sąmoningumą kelti. Dažniausiai mes matome tik tai neįgimą pusę. Ačiū. Tai dar kartą patvirtina šio dokumento svarbą. Ir tai tiesiog padeda mum rimčiau žiūrėti į keliamą problemą. Kolega Elbruk. Labai ačiū pirmininkė už suteiktą žodį. Pirmiausia, norėčiau pakomentuoti mūsų darbo parlamente klausimų komitetai Na, aš žinau, kad galbūt nėra skirai komiteto narių asmeninė atsakomybė, bet dažnai tiesiog kalbama apie euroskeptikus, vadinimą pakamai dibę, tai mums reikia ištikrinti, kad mes taip pat e, nesieltume. Na, pavyzdžiui, pasižiūrėkite, kiek šiandien tik dalyvauja žmonių, tai neprimtina, visiškai neprimtina. Norėčiau padėkoti ponui Zeinui už pranešimą, už tokį puikų pasirengimą. Norėčiau pateikti klausimą. Šiandien mūsų e, piliečiai puikiai susigaudo technologijoje. na, į naują, į naują bet kokią technologiją. Taip, tai visi tie podai, padai ir taip toliau tampa mūsų gyvenimo dalimi. Ir, man atrodo, matavimai turi būti labai tikslus ir čia o, tiesiog mūsų piliečiai duoda mums pavyzdį va, mūsų politikam. Taigi reikia žinoti, apie kokias matavimus mes kalbame. Kaip mes galime ką nors nuveikti šitą kryptimį, kad piliečiai būtų įtraukti ir kad neprarastume tikslumo. Ir reikia, kad ir tai, tai būtų įtraukta į darbą. Galbūt tai išeina už mūsų diskusijos ribų, bet dabar mane labai domina tai, kaip e, mūsų visuomenė gali tapti mokslinės visuomenės dalimi. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad, na, tuo labiau, kad aš esu septyniarių metų finansų programos e, pranešėja e, ir kada kalbame apie tai, kiek skiriama pinigų, reikia suprasti, kad Europos parlamentas nebalsuos už biudžetą, jeigu ne, nepamatysime, kad taryba a, pasirengusi a, padaryti tai, a, ko mes jau prašome, a, kad tiesiog a, mokslo sritis, mokslinio tyrimų sritis rastų pakankamą, gautų pakankamą finansavimą naujame biudžete. Taigi aš noriu, kad mūsų pozicija būtų visiškai aiškiai išsakyta. Ačiū. Gal dar kas nors norėtų pasisakyti? Nematau. Tada baigsime diskusiją šiuo klausimu. Ir galime suteikti žodį. Vėl ponui Huseinu, jeigu jis e, turėtų ką pridurti. Noriu Na, labai daug galvoju apie tai, kaip įtraukti mūsų visuomenę. Ir išgirdau jūsų pasiūlymą, tai būtų mum iššūkis. Negaliu jums duoti tikslaus atsakymą, bet galbūt bus jums įdomu išgirsti, kad, kad žymiai lengviau pamatuoti na, kažkokius tai negyvus objektus, o ne, tai, ne tuos, kurie visą laiką keičiasi kartais mes kalbame apie taip vadinamą minkštąją e, metrologiją. Na, tai ko negalime tiesiog apčiuopti ranką. Tai, pavyzdžiui, kaip išmatuoti skausmą. Ne šioje programoje, bet buvo dar komisijos e, programa, e, kurioje aš vadovavau grupiai, kurie rengė dokumentą. Ir ten buvo tiesiog irgi kalbama apie tai, kaip pamatuoti skausmą kaip pamatuoti e, žmogaus laimės lygmenį. Čia reikia žmonių, todėl kad būtent tuo atveju žmonės yra tas matavimo instrumentas. Galbūt galima tiesiog pažvelgti į tuos klausimus ir tuo pačiu prisidėti prie a, na, į tokią metrologiją, kuri visiškai skiriasi nuo fizikos, fizinių dalykų. Galima apie tai kalbėti ateityje. Čia labai įdomus jūsų buvo pastebėjimas, kad reikėtų įtraukti žmonės. Labai ačiū. Government of Pirmininkui labai dėkojame. Taigi dabar nuo mūsų pirmojo klausimo galima perėti prie kito. Taip. Pranešėją kviečiame. Na, nors ir nedaug yra parlamento narių čia, bet norėčiau padėkoti tiem, kurie dalyvauja. Ir e, tie pataisimai, apie kuriuos mes kalbėsime, kai kurie kompromisai, e, kuriuos mes aptarėme šį rytą NV komitete, e, kilo keletas minčių. Taigi buvo keletas tokių pasiūlymų, kad pavyzdžiui, Anglės dvideginio rinkimas ir saugomas e, kainuoja nemažai. Jeigu energetikos įmonės negali sisies sistema naudotis, kad padėtų pasiekti anglės dvideginio surinkimo ir saugojimo tikslų, na, tada investavimo į infrastruktūrą kaštai gali padidėti 40 procentų. Taigi negalime sakyti, kad jis visi bus jisai negu atsinaunančia energija, bet na, aš manau, kad aš ne visą, ne visą pritarsiu tam, kad iš tikrųjų tai gali papiginti energijos, energijos energiją išteklius. Man taip pat kelia susirūpinimą e, tai, tai kada mes kalbame tokį teiginį, mes e, patikėme, kad mes turėtumėme būti e, neutralus technologijos atžvilgiu, mes norime, kad žmonės investuotų į tam tikras rytis, kurios tiesiog sumažinti anglį dvideginio išmetimą į atmosferą. Man atrodo labai svarbu, kad mes tokį teiginį labai aiškiai išreikštume. Dar porą pakeitimų, kuriuo aš ne visiškai suprantu. Ir jie čia kalbam apie tai, kad skatinti įmonės, kurios ne, išmeta anglės dvideginį Na, vėl čia galima kalbėti apie kai kurios gazuotus tuos gėrimus. Nesakyčiau, kad tai labai naudinga priemonė, prekė. Nežinau, ar tai gali išspręsti mūsų pramonės, kad tiesiog atsiras kažkokios pramonės šakos, kuriam tiesiog reikės anglės dvideginio jų gamybai. Nežinau, ar tą pasieksime. Tai kaip sakiau, peržiūrime tos kompromisus, pataisimus. Manau, kad dėl kai kurių reikės balsuoti e, todėl, kad yra narių, kurie ne visiškai pritarė galbūt komiteto daugumos nuomonėj. Ačiū. Ačiū kolegai Ford. Prašau, Hercog. E, labai trumpai, pirmininkė. E, dėkuoju Viki, kad jį rengė šį pranešimą. Manau, kad mes peržiūrėsime pateiktus pakeitimus ir daugeliu jų rasime kompromisą. Noriu pasakyti, kad kai kurie mūsų, mano kolegos pateikė e, pakeitimus remdamiesi įprastin, įpras, kita e, socialistų požiūrių linija. Ir tam tikrais e, klausimais mūsų, e, šiuo klausimu mūsų pozicija yra už anglės dvigenio sugavimo ir saugojimo sistemos įdėgymą. Ir aš norėčiau uh, plačiau pristatyti į mūsų poziciją, nes mes manome, kad reikia imtis nedideliotinų veiksmų e, ir yra pakeitimų, kurie ragina tai padaryti, ypač susijusių su, su atominė energetika ir e, pigių skalūnų dujų panaudojimu. Ir jeigu mes nutarsime e, e, balsuoti dėl vardinių balsavimų, tai manau, padarysime reikiamą sprendimą ir aš Manau, kad turėtume peržiūrėti visus e, pakeitimus ir rasti kompromisinius sprendimus tiek su kitais kolegomis, tiek su nuomonės referente, kad e, šis klausimas e, pajudėtų ir pasiūstų labai aišku signalą valstybėms narėms nes kiekvienas e, viešosios nuomonės e, pasikeitimas e, labai smarkiai įtakoja proceso spartą. Ir taigi norėčiau dar kitą pabrėžti, kad anglės dvideginio sudėgavimo ir saugomo sistemos įdėgymas yra labai svarbus klausimas mums. kolega, ar jūs norite pasisakyti dabar ir išklausyti sitą komisijos pirmiausia? E, Vidiris kvadras, prašau. Ačiū už žodį, e, pirmininkė. Jeigu pažiūrėtume į pakeitimus, kurie yra pateikti, tai akivaizdu, kad CCS e, e, sistema yra labai kontroversiškas klausimas priklausomas nuo technologijos, kuri bus panaudota. Ir ši sistema gali e, veikti kaip metodas sumažinantis taršalų išmetimą į aplinką e, priimtinamis savo naudomis. Ir aš manau, kad mes turėtume tai išsameu panagrinėti ir išplėtoti e, šią mintį. O turint galvoje, kad tai ateityje sudarys pagrindinę energetinio e, energijos rūšių mišinio e, dalį. Tai norėčiau mes turėti, e, kad panagrinėtume energetikos kainoms daroma įtaka, kurią daro CCS sistema ir e, kaip gali būti sumažintas taršalų kiekis išmetamas e, deginant iškastinį kūrą, kas taip pat daro įtaką energijos kainoms. E, papildomos investicijos reikalingos gaminant elektrą gali padidėti, tačiau kad E, CCS taptų veiksmingų instrumentų mūsų energetikos strategijoje. Tai svarbiausias dalykas čia yra e, sąnaudos. Todėl moksliniai tyrimai turėtų sutelkti savo dėmesį ne tik į technologijas, kaip sugauti anglės dvideginį, bet ir panagrinėtų galimybės, e, kaip panaudoti saugomą sugautą anglės dvideginį. Tai yra vienas iš pasiūlytų pakeitimų pakeitimų. Taigi, gerbime e, pirmininkė, mes turėtume e, suteikti galimybę anglės dvideginio sugavimo ir saugomo technologijoms. E, jūs norėtumėte pasisakyti prieš komisiją? Prašau. Ačiū. E, labai malonu, e, kad abi didelės e, parlamento frakcijos pasisako už tai. O kaip minėjau, žaliųjų frakcija nepasis, ne, nepasisako už CCS sistemos įdėgymą. Ir e, socialistų frakcijų atrodo, e, e, ponios Hercog išsakyta pozicija nebus visos frakcijos pozicija. Ir mes norėtume matyti skubius veiksmus į. Ir man nerima kelia tai, kad aš suprantu tuos apribojimus, su kuriais susiduria komisija e, skirdama finansavimą. Tačiau CCS e, e, e, yra e, susijęs su sudėtingais planavimo e, aspektais ir mes turime e, priimti planavimo sprendimus ir puikiai suvokiame, kad šie planavimo e, sprendimai, e, geologinių sričių tyrimai yra labai sudėtingi. Ir manau, kad kai kurie terminai, kurie yra numatyti, yra tiesiog e, neįmanomi, e, neįmanomi pasiekti. Dėl šio klausimo kompleksiškumo ir sudėtingumo. Ir aš e, tikiuosi e, iš komisijos e, E, šiek tiek lankstumo šiuo klausimu, kadangi klausimas yra labai sudėtingas. E, ir aš tikiuosi, kad jūs galėsite šį klausimą išspręsti. Dėkuoju. Ačiū žodis komisijai. Ačiū, ponė pirmininkė. E, ačiū e, už išsakytas nuomonės. Visų pirmiausia, komisijos e, vardu norėčiau pasakyti, kad šis komunikatas, kuris buvo paskeltas kovo mėnesį, jame yra numatytos galimybės pateikti įvairias net alternatyvas E, dėl e, CCS sistemos įdėgymo. Ir Europos parlamento nuomonės yra e, ir buvo sveikintinos, tačiau šiuo metu, kaip žinote, yra pradėta daugybė įvairių tyrimų ir projektų E, ir šiuo metu mes e, planuojame svarbes, e, svarbius renginius ir projektus ateičiai. Ir finansinė programa, kuri šiuo metu greitai bus užbaigta, turiu galvoje finansinę programą 2014-2020 metams. Ir aš manau, kad e, tuo pačiu bus daugiau galimybių paremti technologijas, kurios padės pasiekti mums mažiau anglės dvideginio išmetančias e, technologijas. Ir antrasis e, dalykas, kurį norėjau pasakyti, kad šiuo metu stengiamės E, stato, e, stengiamės nustatyti e, Europos 2030 metų strategijos gairės. Ir taip pat iškastinio kūro naudojimo bei CCS sistemos gairės ir kokios technologijos galėtų būti panaudotos anglės dvideginio sugavimui ir saugojimui. Galbūt reikėtų dar pridurti, kad e, čia buvo e, nemažai pasisakančių, taip pat buvo pateikta nuomonių raštu, kad būtina sąveika tarp e, CCS technologijų ir atsinaujinančių energijos šaltinių. Europos komisija yra tos nuomonės, kad mes turėtume apjungti šias technologijas kaip konkurencingas, kadangi mes suprantame, e, kad tiek CCS, tiek e, atsinaujinantis energijos šaltiniai yra labai svarbus klausimai. Mes turime pasinaudoti visomis alternatyvomis ir turime e, būtinai optimaliai diversifikuoti energijos šaltinius. Todėl šiuo požiūriu matome, E, politinę e, paramą e, integruojant šias dvi galimybės. Ir galiausiai norėčiau pasakyti porą žodžių susijusių su dabartinė proceso stadija ir dėl paskutiniosios ponios Vicky Ford pastabos dėl daug didesnio lankstumo bei galimybių e, pasirinkti e, kitus kelius. Kaip jūs žinote, e, energetikos tiekimo ir energetikos projektai bendrai yra labai sudėtingi. Tai, tai yra leidimų suteikimo klausimai ir procedūros valstybės narius yra įtrauktos į šį procesą. ir šiuo požiūriu tai nesiskiria nuo kitų e, procesų. E, kiek e, matėme šiuo metu vykstantis procesai vyksta su dideliu vėlavimu ir, ir pradėti projektai toliau bus e, e, tesiami, kaip ir e, programos. Taip pat, kaip minėjau, mes rengiame naujus projektus ir programas. Dėkuoju. Pone Ford, norėtumėte atsakyti? Ne. Jei ne, tuomet norėčiau priminti, kad lakryčio 15 dieną komitete balsuosime dėl šio, atsiprašau, lakryčio 5 dieną dėl šio e, nuomonės projekto. Gal galėtume pratesti darbą. Tuomet kalbėsime apie Lietuvą. norėčiau priminti, kad e, keletas komiteto narių e, vyk, ir e, aš taip pat dalyvavau kartu su kolegomis Liepos 15-17 dienomis e, lankėmės Lietuvoje ir susitikome su Lietuvos kolegomis. Tame tarpe susitikome ir su Lietuvos prezidente, kuri pristatė Lietuvos prioritetus, taip pat susitikome e, su e, užsienio reikalų viceministru, transporto ir komunikacinių ministru, e, taip pat ekonomikos, ūkio reikalų ministru, taip pat kitų sektorių susijusių su mūsų veiklos rytimi atstovais. Mes aptarėme klausimus, e, mums rūpimus klausimus su įvairiais atitinkamais Lietuvos e, Seimo komitetais, kaip pavyzdžiui švietimo, e, mokslo ir kultūros komitetu, taip pat Europos reikalų komitetu ir ekonomikos komitetu. Ir taip pat aptarėme mūsų įtre komiteto e, darbą. E, apsilankimo metu turėjome galimybę įsigilinti į, keletas, į keletą svarbių klausimų ir aptarti tuos iššūkius, su kuriais susiduria Lietuvoje E, Lietuvos atstovai pabrėžia, e, kad teiks e, ateityje prioritetą diskusijoms dėl daugiametės finansinės programos, dėl energetinio saugumo ir kitų klausimų. Jeigu jūs neturite klausimų ar pastabų, pastabų šiuo klausimu, e, tai šį posėdį baigsime ir koordinatorių posėdis prasidės 5 valandą. Devintą valandą posėdį e, pratesime, kuris tęsis ir penkioliktą valandą.